darbo tvarkės punktas, tai Tadžikistanas sąžinės kalinių padėtis. Žodis iš karto autoriams. Pone Hautala. Pone pirmininkė, Tadžikistanas yra skurdžiausia iš penkių e, Centrinės Azijos valstybių ir turime ir toliau remti socialinius ir ekonominius poslinkius šioje šalyje. Tačiau taip pat turime šaliai priminti apie jos prievolės. E, partnerystės ir bendradarbiavimo sutarčių pagrindų. Mūsų bendradarbiavimas turi būti grindžiamas bendromis vertybėmis. Ir, pavyzdžiui, vakar, kiek žinau, žmogaus teisų dialoge tarp Tadžikistano ir ES įvyko dar vienas susitikimas. Europos parlamentas norėjo nusiųsti tvirtą žinę e, šiam žmogaus teisų dialogui. Galime daryti išvadą, kad e, žmogaus teisų padėti šalyje labai pablogėjo, priimti labai represyvus įstatymai. Visų pirma, įstatymas dėl e, organizacijų ir asociacijų, tai yra e, rizikos veiksnys NVO, taip pat e, įstatymas dėl galimybės vertis advokato praktiką. E, tai jis kėsinasi į ne, tą tą praktiką besiverčiančių profesionalų bešališkumą. Praktiniu pagrindu turime uh, raginti, kad kova su terorizmu, kur, kur yra reali, kad ji nebūtų vykdoma tuo pat metu uh, E, represuojant demokratiškų opozicinių partijų teisės. Turime reikalauti, kad e, opozicijos ir pilietinės visuomenės demokratiškos teisės veikti būtų gerbiamus. Toliau žodis ponui Korao. Ačiū pirmininkė. Turėjau galimybę lankytis Tadžikistane surinkimų stebėjimo misiją praėjusiais metais ir stebėti padėtį vietoje. Toje šalyje yra totalitarizmas. Politinės partijos yra represuojamos, ypač opozicinės, o asociacijos steigimosi laisvė, e, teisė kritikuoti E, ir žiniasklaidos priežiūra yra labai aiškiai apibrieštos. Nuo 2009-ųjų turime partnerystę su Tadžikistanu, siekiame konkrečių rezultatų, turime išteikti konkrečių tikslų, tačiau tie tikslai nepasiekti, netgi priešingai. Prieš keletą dienų įvykus konstituciniam referendumui prezi šalies prezidentas tiesiog panaikino kai kuriuos įgaliojimus ir sugriežtino tai, e, įstatymus tam, kad jo sunus būtų išrinktas. Toliau dėl sąžinės kalinių turime garsiai apie tai kalbėti. Mūsų sieja specialus priekybiniai ryšiai su šia šarimi ir mes tikrai turime kažką daryti. Ponas Teno. Pone pirmininkė, kaip ir daugelis posovietinių valstybių, Tadžikistanas. E, gimė atsirado labai sunkiai e, islamistų ir sekuliaraus sistemos e, remėjų karas kainavo daug tūkstančių gyvybių. Nuo to laiko prezidentas, e, dabartinis prezidentas yra valdžioje ir matome, kad tęsiasi tai, kas prasidėjo per pilietinį karą. Tai yra ketvirtasis Ramono kaip prezidento e, terminas ir jis, jo valdžia neturi jokio pribojimų sujėmimai politinės opozicijos, e, taip pat ko, kolizijos su Maskva, žurn, bandymas e, m, nutilyti žurnalistus. Geopolitiniu požiūriu Tadžikistanas vis labiau krypsta į Rusijos orbitą. Tai yra Muitų sąjungos su Rusija narė, kuris stagnuoja šiuo metu, bet matome, kad yra nedaug vilčių, jog Tadžikistanas pasuks vakarų kryptimi demokratinių, politinių ir ekonominių normų požiūrį. Honorevole Panseri. Ponas Panseri. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš metus Europos parlamentas pasmerkė situaciją ir e, sąlygas, kuriomis vyko parlamento rinkimai Tadžikistane. Dabar kalbame apie referendumą, kuriuo ketinama pakeisti e, konstituciją, kad e, prezidentas Rahmon, e, esantis prezidentu nuo 92 metų, galėtų ir toliau kandidatuoti į šį postą. Ir čia yra nuolat vykdomas represijos prieš opozicijos atstovus, kurie dirba nelegaliomis sąlygomis Ir čia kyla klausimas, ar prekybos sutari, susitarimas su, Tadžik, su Tadžikistanu neturėtų būti siejamas su labai konkrečiais reikalavimais šiame, šiai šaliai. Tai yra reikalavimais dėl žmogaus teisų ir dėl demokratijos teisės valstybės principų. Kelam. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Prieš šešis metus Tadžikistane partnerystės ir bendradarbiavimo sutarimas Tadžikistanu įsigaliojo. Ir tiek vidaus, tiek ir išorės politika turėtų būti grindžiama teisinės valstybės, demokratijos, žmogaus teisų principais. Tačiau e, Tadžikistane vyksta ir e, tikrai smerktini dalykai, kaip, pavyzdžiui, prieš e, praėjusią savaitę buvo pasmerktas mirties bausmiai vienas iš opozicijos atstovų. Taip pat susirūpinimą kelia tai, kad yra nuolat vykdomi žmonių kankinimai. Bendradarbiaujant su Tadžikistanu mums reikia e, iš jo reikalauti laikyti žmogaus teisų ir demokratijos principų. Dėl to reikia e, e, reikalauti, kad Tadžikistanas vadovautųsi būtent tais principais ir tuomet, kai yra steigiamos naujos politinės struktūros šioje šalyje. Ačiū, panė pirmininkė. Tas faktas, kad ES turi geopolitinių strategijų viename regione, negali reikšti, kad mes turime besąlygiškai remti atitinkamas vyriausybės. Nes kitu atveju ta vyriausybė taps bausmė savo tautai. Vyriausybė, teikdama, kad kovoja prieš terorizmą, e, engė savo tautą, atitinkamą žmonės, opoziciją ir pažeidinėja žmogaus teisės. Mes a, a, turėtume a, raginti šią vyriausybę vis dėlto užtikrinti žmogaus teisės, užtikrinti vyrų ir moterų lygybę ir kurti pilietinę visuomenę. Mes taip pat neturime pamiršti, kad vyriausybė turi kovoti, žinoma, ir prieš radikalų ekstremizmą. Tačiau dėl to neturi nukentėti paprasti žmonės. Mes turime prisimti atsakomybę, tai būtent ES turi keisti tokią situaciją nuosekliai Mes e, e, negalime iš esmės laikyti e, Tadžikistano kaip mozaikos dalies ir tik tai kaip žaisliukas savo geopolitinėse interesuose. Mes turime atkreipti dėmesį į visumą. Panas Kiučiuk. Ačiū, panė pirmininkė ponė komisijos narė, labai svarbus ES žinoma yra ekonominiai ryšiai su Tadžikistanu. Tadžikistanas e, Centrinėje Azijos, Azijos strategijoje e, yra vienas iš svarbesnių elementų siekiant užtikrinti ekonominį bendradarbiavimą, kultūrinį bendradarbiavimą. Tadžikistanas taip pat yra svar, svarbus partneris kovojant prieš tarptautinį terorizmą. Na, 26 metus jau ieško e, demokratinio kelio Tadžikistanas, tačiau žmogaus teisės pažydinėjimas vis iki šiol. Tai vyriausybė persekioja politinę opoziciją, nepriklausomą žiniasklaidą. Yra taip pat, žinoma, ir daug problemų siekiant kurti pilietinę visuomenę, veikti nevyriausybinėms organizacijoms teisininkai, žurnalistai yra persekiojami, jie dabar yra kalėjimuose. Remiantis dabartinė situacija, mes turėtume paraginti Tačikistano vyriausybę paleisti visus politinius kalinius ir užtikrinti žmogaus teisų apsaugą. Dabar uh, frakcijos, frakcijų vardu kalbės. Frakcijos stovai. Ponios ir ponai, 1992 metais Tadžikistane pasibaigė pilietinis karas. Mm, jis paliko maždaug 30 tūkstančių našlaičių. Puikiai tai prisimenu, nes e, tuo laiku rengiau dokumentinį filmą apie šalį Dušanbe. Per, per tą laiką e, e, tie vaikai išaugo, tačiau E, jie, jie neturi galimybės aukti laisvoje šalyje, gyventi laisvoje šalyje. E, žodžio laisvė yra svetimas tai šaliai dalykas. Matome e, politiškai motivuotus kaltimus Zaicaidui, Maksudui Bragimovui ir kitiems. Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis tarp ES ir Tadžikistano numato, jog žmogaus teisų puoselėjimas bei demokratijos principų laikymas yra vienis svarbiausių tikslų. Todėl turime padėti tiems, kurie neteisėtai įkalinti Tadžikistane. Toliau socdemo frakcijos vardu ponia Lauristin. tiesų liūdna konstatuoti, kad Žygistanas yra viena iš skurdžiausių pasaulio valstybių. Ir pastaraisiais metais vis labiau grimsta šį valstybį totalitarizmo atmosferą. ES ištiesia pagalbos ranką, tačiau mes negalime sėdėti, sudėti, sudėję rankų ir žiūrėti, kaip kaip demokratinis judėjimas arba demokratinės tendencijos yra sustabdomas Tadžikistane. Aš manau, kad turėtų būti užtikrinta atitinkama teisinė apsauga, nepriklausoma teisinė apsauga Tadžikistane, o to nėra. Todėl dabar yra persekėjami žmonės, kurie būtent siekia užtikrinti žmogaus teisų apsaugą Tadžikistane, žmonės nepriklausomi. Uh, neklausomos žiniasklaidos atstovai. Todėl labai svarbu, kad tokie veiksmai nebebūtų vykdomi. Mes turime pabrėžti, kad negali būti pateisinamas prievarta pagristas dešinysis ekstremizmas. Ir mes negalime leisti, kad būtų naudojami tokie žiaurūs metodai užgneužant opoziciją. Aš manau, kad ES galėtų dėrybose su Tadžikistanu į tai atkreipti dėmesį. Ačiū. Pone Gerikė. Iš tiesų, Tadžikistanas yra skurdžiausia Centrinės Azijos vyriausybė valstybė priklausoma nuo Kinijos ir nuo Rusijos. Iki 2020 metų apie 200 milijonų eurų yra skirta Tadžikistane. ES tai yra antras pagal dydį prekybos partneris Tadžikistanui. Tačiau tai gali tęsti tik tol, kol abi šalis laikysis žaidimo taisyklių. Mes turime atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta Tadžikistane ir aiškiai pasakyti, kad negalima sistemos kritikų uždaryti kalėjimus, riboti religijos laisvę, žodžio laisvę. Tai negali toliau tęstis bendradarbiaujant su ES. Aš galvoju pirmiausia apie uh, vokiečių mažumas, kurios dažniausiai yra krikščioniškos. Jų bažnyčios yra, yra greunamos, uždaromas ir jiems yra neleidžiama išpažinti savo tikėjimo. Taigi, Europos sąjunga gali Belarusas išgyventi tik tokiu atveju, jeigu ten bus vystoma demokratija. Panas Keli. Ačiū pirmininkė. Manau, kad rezoliucijos autoriai puikiai pristatė tai, kas vyksta Tadžikistane šiuo metu ir ypač pastaraisiais metais dabartinio prezidento režimo valdymo metu. Be abejonės turime bendradarbiauti su Tadžikistano žmonėmis, tačiau turime daryti jiems spaudimą e, gyvendinti reformas, ypač elgesyje su opozicija. Žinoma, reikia kovoti su terorizmu ir korupcija, tačiau toje šalyje ši kova išnaudojama kaip dingstis įkalinti opozicijos narius. Reikia naujų taisyklių kad, išsaugot, kad būtų ištikrinta žodžio laisvė. Ir turime daryti spaudimą vyriausybei, kad ji tuos pokyčius įgyvendintų ir iš, turi, iš, reikia išlaisvinti teisininkus, kurie buvo įkalinti. Toliau žodis ponui Frunzulikai. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Man atrodo, kad mes tikrai suinteresuoti sustiprinti ekonominį saugumo ir tvarų bei bendradarbiavimą taikos rytyje su Centrinės Azijos regionu, tačiau politiniai ir ekonominiai santykiai su Tadžikistanu yra neatsiejamai susiję su e, bendromis vertybėmis žmogaus teisų ir, ir, ir, ir pagrindinių teisų užtikrinimu. Todėl aš raginu nedėlsiant paleisti visus, kurie kalinti e, dėl politiškai motivuotų kaltinimų. Negalime e, nekreipti dėmesio į augantį kalinimų skaičių, kai žmonės suimami dėl politinių kaltinimų. Ir iš tikrųjų tai yra politiniai kaliniai. Pavyzdžiui, žmogaus teisų teisininkai, opozicijos nariai, jų giminaičiai suimami taip pat ribojama žiniasklaidos, interneto laisvė, mobilių, mobilios žiniasklaidos laisvė, religijos laisvė, politiniai e, e, veikiai ir teisininkai turi dirbti laisvai be baimės susilaukti persikojimų. Kreipiuosi Jūs komisijos nariai ir raginu Jūs nedelsant įsikišti šioje situacijoje. Grazie, onorevole Frunzulika, passiamo ora. Ačiū, ponai Frunzulikai. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra, ponas Kukan. Thank you, Mr. Chair. We hear... Ačiū, ponė pirmininkė girdime neraminančių žinių apie tai, kiek e, suimta opozicijos e, lyderių ir teisininkų Tadžikistane. Tie žmonės paminėti mūsų rezoliucijoje privalo būti paleisti. ES yra investavusi į žmogaus teisų dialogą su Tadžikistanu, o to dialogo dalis turėtų taip pat e, būti ir reformų inicijavimas, e, ypač akcentuojant nepriklausomą teismų sistemą su veikiančia kontrolės ir e, svertų sistema. Tik tuo atveju, jeigu pateikiami e, tikrai e, įrodyti kaltinimai. Visi šalies piliečiai turi turėti teisę į sąžiningą ir skaidrų e, teismo procesą. Džiaugiuosi ombudsmeno e, grupė, nevyriausybinė organizacija, kuri e, stebi situaciją šalia, tačiau reikia dar daug darbo. Yes. Ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tadžikistanas yra autoritarinė valstybė, kurioje paminamos demokratinės žmonių teisės ir pilietinė visuomenė, žiniasklaida nuolat persekiojama oligarchų. Taip pat ir krikščioniškosios bendruomenės yra nuolat, nuolat patiria spaudimą. ES turi spausti Tadžikistaną, kad jisai demokratizuotųsi, kad leistų gyventi opozicijai ir laisvai veikti e, nevyriausybinėms organizacijoms organizuotų laisvus rinkimus reikia e, reikalauti, kad ši šalis įgyvendintų susirinkimų e, laisvės įstatymus ir taip pat e, nustotų pažeidinėjusi žmogaus teisės. ES tam turi tinkamų svertų ir gali pasirūpinti, kad būtų daromas tinkamas, atitinkamas spaudimas šiai šaliai. Dėkoju. Jakie su základní rysy? Polčik. Kokios yra pagrindinės, e, kas labiausiai būdinga Tadžikistanui? Tai yra nuolat e, suiminėjami žmonės, jie kankinami, e, žiniasklaida, laisvė yra užspaudžiama ir, ir žmonės nėra lygia teisiai prieš valstybę. Ir tai rodo tikrai Tadžikistano veidą. Pripažįstu, kad ES turi susitarimą su šia šalimi, kuris turi strateginės reikšmės, tačiau norėčiau jūsų paklausti, ar šis susitarimas e, gali neikti pačias svarbiausias e, esminės žmogaus teisės. Kitaip tariant, ar mes galime e, leisti jas pažeidinėti šioje šalyje vien dėl to, kad turime tokį susitarimą, prekybinį susitarimą su šia valstybe? Dorfman. Presidente, Äh, Ačiū. Žinoma, aš pritariu visiems pastaboms, kurias pateikė kolegos. Mes turime skatinti Tadžikistaną eiti demokratijos keliu, nors ši šalis turi tūkstančių kilometrų sieną su Afganistanu ir tai, kas iš tenai atkeliauja į Tadžikistaną, yra sudėtingi dalykai. Tačiau turime iškelti ir procedūrinį klausimą skaitančią rezoliuciją, nematau skubai, skubiais e, spręstinų dalykų. Viskas, kas ten minima, yra jau senstelėję faktai. Ir aš bendravau su šios šalies prezidentu, buvau tenai nuvykęs, tačiau e, nebuvau įtrauktas į tos e, rezoliucijos rengimo darbus. Aš manau, kad mums reikėtų pamastyti apie tai, kas iš tiesų yra e, skubai, skubiai svarstytini klausimai ir ką būtų galima įtraukti į rezoliuciją, kad ji būtų kokybiškesnė, geriau parengta. Norėčiau būtent to ir tą daryti ir paraginti. Aš manau, kad jeigu yra to, su Tadžikistanu ryšius palaikanti delegacija šiuose rūmose, reiktų ją įtraukti į tokio pabudžio darbus. Dėkuoju. Grazie, grazie, prezidente. Staldo ahimè il tagikistan versa in una di quelle situazioni che noi constatiamo essere abbastanza frequenti e, e, aiškiai pasakyta, kad vyksta e, pilietinis karas tarp vyriausybės ir tarp opozicinių partijų, tarp islamistų ir tarp autoritarinio režimo. Skurdas, grasinimai, Afganistano grasinimai taip pat prisideda prie šios siaubingos situacijos dabar yra Tadžikistane. Dabartinė Tadžikistano vyriausybė persekioja opoziciją, aktyvistus, pažeidžia žmogaus teisės, advokatus ir, ir aš kaip teisininkas stebiu su siaubu visą tą situaciją, kuri dabar yra Tadžikistane. Tai aš manau, kad ten atgimsta islamo fundamentalizmas. Tai yra tiesioginė grėsmė demokratijai. Reikia pasirūpinti, kad žmogaus teisų aktyvistai ir atinkami advokatai a, nebūtų persekiojami. Mes a, turime peržiūrėti savo partnerystės sustarimą su Tadžikistanu ir iškelti atitinkamą sąlygą, kad nebūtų pažeidinimo žmogaus teisės. Dėkoju ponui Kastaldo. Dabar žodis ponui Stilėnyčiui. Prašau komisijos nari. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, mes šiuo metu matome tai, kas iš ties yra labai sudėtingas laikotarpis, kalbant apie žmogaus teisės Tadžikistane. Nors buvo to, šiokių tokių pozityvių poslinkių pastaraisiais metais, pavyzdžiui, mes sveikiname žmogaus teisų ombudsmeno veiklą, bet vis tiek esame labai rimtai susirūpinę dėl daugelio problemų. Pats aktualiausias klausimas yra politinis dalyvavimas ir taip pat politinių kalinių situacija. 2015 m. rugsėjo 29 d. atitinkama partija buvo paskelbta uh, teroristinė organizacija Tadžikistane ir jos lyderis buvo areštuotas. Tuo metu ES pati, paskelbė pareiškimą apie tai ir mes taip pat priminėme Tadžiki, Tadžikistano vyriausybei, kad labai svarbu laikytis pagrindinių teisų, taip pat ir teisės į sąžiningą teismą, netgi kai yra vykdomos saugumo operacijos. Praeitą savaitę Tadžikistano aukščiausiasis teismas įkalimo bausmes paskelbė 13 areštuotų IRPT lyderių atžvilgių, dviejam, dviejams, atve, dviejams atvejais yra paskirta įkalimo bausmė iki gyvos galvos. Taip pat skelbėme, kad teismo procedūros nebuvo skaidrios ir buvo pažeidinėjamos kaltinamųjų teisės į sąžiningą teismą. Tai prieštarauja Tadžikistano prisimtiems pagal tartautinę teisę įsipareigojimams. Mes taip pat priminėme Tadžikistano vyriausybei, kad turi būti pateikti aiškus įrodymai ir kurie, kuriais būtų pagrysti, pagrystos įkalinimo bausmės visų paskelbtų bausmių atžvilgių. Mėly kolegos, visai traukiantis teisė, kurios procesas turi užkirsti kelią radikalėjimui ir politiniam ekstremizmui. Mes tuos dalykus akcentavome per kelis aukšto lygio susitikimus pastaruoju metu, kai prezidentas lankėsi Bruselėje 2015 m. gruodžio mėnesį, Astanoje taip pat, kai susitiko ministrai 2015 m. pabaigoje ir taip pat kitomis progomis ir netgi šiandien ES Tadžikistano žmogaus teisų dialogo proga, vykdomo dialogo proga buvo paskelbti tie pareiškimai. Mano manimu, Tadžikistano vyriausybės veiksmai turi, gali pakengti Tadžikistano politinės sistemos legitimumui. Ir mes tikrai nesame tuo suinteresuoti. Mūsų politiką mes siekiame politinio stabilumo ir ekonominio klėstėjimo šalyje. Mes kaip ES ir toliau esame vienas pagrindinių vystomo bendradarbiavimo pagalbos tiekėjų tiek Tadžikistanui, tiek visai Vidurio Azijai. Ir toliau mes žmogaus teisės, kalinių teisės, sąžinės kalinių teisės akcentuosime savo darbo tvarkėje. ES yra pasiryžusi dirbti kartu su Tadžikistanu, sprendžiant šias svarbės problemas. Ačiū uždėmesį. Dėkui. Dėkui komisijos nariui. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Yra pateiktos septynios, pateikti